Well, good afternoon, everyone. Um, I think we will make... Sveiki, pradėkime jau beveik 15 po 3. Aš esu Mary Hannibal, esu viena iš moterų reikalų komiteto vicepirmininkių. Pakeisiu pirmininkę Vilija kuriai iškilo transporto problemų dėl uragano. Jie atsiprašo, bet e, tikiuosi, kad mums e, pavyks dabar, nežiūrint visų problemų, pakalbėti apie ES strategiją, kovojant su moterų vėžiu. 16 e, metais koordinatoriai sutarė surenkti šį klausimą, kad būtų galima papildyti savo iniciatyvą rengiamą pranešimą. Buvo nuspręsta pranešimą skirti EFDD frakcijai. Ir, ji yra, ir, ir, ir ši frakcija paskyrė ponę Ajuto kaip pranešėją. Vienas iš trijų europiečių susirga vėžių, tiksliau viena iš moterų E, e, susirga vėžių ir tai kainuoja nepaprastai daug visuomeniai, tam tikros vėžio formos, tokios kaip krūties, e, gimtos, gimtos kaklelio vėžys susijęs su moterų reprodukciniu aparatu kitos vėžio rūšis taip pat dažniausiai pasitaiko tarp moterų. Ne visuomet e, vėžys sulaukia pakankamai dėmesio kaip problema iš visuomenės ar politikos sprendimų prieimėjų. Ir mes e, siekėme pakalbėti apie prevenciją, diagnozavimą, patikrą, taip pat gydimą ir įvertinti ES sveikatos e, ir kovos su vėžiu strategijas. Aš E, noriu pasakyti, kad Karen Ben šiandieną neatvyko, nes jai taip pat kilo transporto problemų. Jos e, skrydis buvo atšauktas ir Wendy Jared jos vardu taip pat pasisakys po to, kai pristatys savo pranešimą. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjai e, Danielai Ajuto. Ačiū. Pirmininkė, sveiki visi, ponios ir ponai, labai ačiū, kad atvykote į šį klausimą. Dėkoju ekspertėms. E, žinau, kad kai kas negalėjo atvykti dėl logistinių problemų, tačiau vis tiek prisidės netiesiogiai prie mūsų darbo maždaug prieš ketverius metus Viena jauna moteris, motina, mirė vėžių. Tai buvo labai artima man moteris ir aš labai išgyvenau, bet taip pat nutariau imtis konkrečių veiksmų tam, kad moterims būtų kur kas lengviau pasitikrinti. Ir kad būtų galima galvoti apie taip, kaip palengvinti aplinkybės tų, kurie kenčia nuo šios problemos. E, labai dažnai, nežiūrint vėžio, moterų susirgusių vėžių padėtis nepakankamai rimtai įvertinama. 600 tūkstančių moterų pagal Eurostatą miršta e, nuo kokios nors vėžio formos Europoje ir iš tų 600 e, tūkstančių, 90 tūkstančių moterų miršta nuo krūties vėžio. Tai yra baisų skaičiai. Ir Kai kurios moteris, aišku, pasveiksta, jų skaičius didesnis nes e, jeigu vaiku suvaldomas yra krūties vėžys, daug moterų išgyvena, bet e, net ir tų moterų gyvenimas iš esmės pasikeičia ir kartais tai, kad jos e, buvo operuotos, turi labai rimtų psichologinių pasiekmių joms. Aš galvoju apie Mm, pavyzdžiui, krūties amputavimo atvejus, tai gali sukelti labai rimtų psichologinių problemų arba gimdos pašalinimas. Aš norėčiau pasakyti, kad tie visi klausimai, kuriuos paminėjau, man labai aktualūs ir aš savo pranešime apie juos kalbu. Ir ES turi daryti viską, ką gali, kad uh, sustiprintų veiksmus sveikatos apsaugos sektoriuje ir kad būtų atsižvelgta į šios lygos platesnius aspektus ir kontekstą. Moterų reikalų komitete mes kalbame apie tai ir bus rengiamas pranešimas savo iniciatyvą. Daug e, kolegų komitete paremė mano darbą ir manau, kad tokiu būdu mūsų komitetas e, E, padarys teigiamą darbą. Norėčiau akcentuoti tris dalykus. Pirmiausia, prevencija, stebėsena, prieiga prie gydymo. Niekas nebejoja, kad e, aukštas mirtingumo lygis susijęs su vėžiu yra siemas su tuo faktu, kad vėžys nustatomas gana vėlai ir tai reiškia, kad gydimas neduoda rezultatų. Labai svarbu užsimti prevenciją, reikia nuolat stebėti, e, tikrinti moteris, reikia užtikrinti, kad tai būtų prieinama moteriams, reikia bendros patikros ir specifinės. Ir prevencinės priemonės ne visuomet lengva įdėkti. Labai dažnai yra medicinė patikra brangi, e, reikia ilgai laukti. Nepaprastai svarbu informuoti, kaip galima geriau žmonės. Taip pat reikia užtikrinti, kad valstybės narės numatytų galimybę visoms moterims e, užsitikrinti ankstyvą diagnozę ir kad būtų e, stebimos jos per pakankamai optimalų laiką. Taip pat reikia galvoti apie gydimą, kai e, moteris susirga vėžiu moteris e, reprodukcinė sveikata e, nukenčia e, ir dažnai, kaip sakiau, psichologinio tai turi pasiekmių, nes tai yra siemas su moteriškumu. Reikia atsižvelgti į psichologinius, psichinės sveikatos dalykus. Mes turime užtikrinti deramą paramą kuri, ir pagalbą, kuri būtų priderinta prie moterų poreikių. Reikia nepamiršti psichologinių aspektų, nes uh, ši lyga labai e, neigiamai atsiliepia moters suvokimui, kaip savęs kaip moteris, moteriškumui. Net ir e, atlikus gydimą po operacijų reikia e, užtikrinti deramą priežiūrą, reikia psichologinės paramos. Mes neturėtume palikti moterų likimo valiai, kadangi nėra joms lengva uh, E, grįžti į šeimą, vėl imtis motinos ar žmonos vaidmens ir mes turime siekti joms padėti. Aš nenoriu e, per nelik ilgai kalbėti, kadangi ekspertai kalbės apie tai ir dabar aš e, manau, kad reikėtų steigti žodį jiems, joms tiksliau. Ačiū pranešėjai už šį įžanginį žodį. Pirmiausiai pasisakys Aleksandra Kampitelį, yra psichologė ir taip pat bendradarbiauja su paramos organizacijomis. Sono Alessandra Campitelli, sono una psicologa e mi occupo di sostegno a um, donne e... Labą dieną, aš esu psichologė. Aš galiu uh, pasakyti, kad mūsų darbas yra paremti moteris, kurios nukentėjo nuo vėžio ir taip pat jų šeimas. Šiandieną kalbėsiu apie psichologinį aspektą susijusi su vėžiu, nuo e, kurio kenčia moteris. Ir kalbėsiu apie tai, kaip atsiliepia tai kasdieniam gyvenimui, jų ryšiams, santykiams su šeima, su vaikais, nes e, kai moteris surga vėžiu, jos kasdienis gyvenimas pasikeičia e, ir tas gyvenimas tampa e, tarsi neigiamų tam tikrų veiksnių, kuris veikia visą šeimą. E, santykiai nukenčia. Tam tikrų požiūrių lyga tampa svarbesnė už gyvenimą ir gyvenimas tampa tarsi tuščių keukotų. Kai moteris susirga vėžiu, ji jos visa sybė yra paveikiama, jos tapatybė, jos šeima taip pat atsiduria krizinėje situacijoje, nes viskas sukasi apie vėžį. Kai kalbame apie e, vėžį, visuomet konotacija būna neigiama, labai sukrečianti šio žodžio. Šis žodis iššaukia visą eilę neigiamų niurių vaizdinių, kai kažkas serga vėžiu, įsivaizduojame, kad, tai yra, kad tas žmogus išgyvena labai sudėtingą situaciją, reikia pakeisti gyvenimo būdą, taip pat reikia suvokti, koks invazinis gydimas yra, kuris turi poveikį tau, net jeigu sugebėjai ir įveikti tą lygą. Tačiau, jeigu kalbėsime apie krūties vėžį ar reprodukcinio aparato vėžį. Tai yra susijęs su tapatybė moters, bet taip pat e, tai veikia ir šeima, nes um, reikia keisti planus e, šeimos, taip pat atsiliepia tai e, tapatybei moters santykiams su partneriu. Moters kūnas yra paveikiamas ir taip pat visos gyvenimo sritis, visi aspektai reikia iš naujo e, įvertinti situaciją. Dėl to parama moteriams yra būtina, kad jos galėtų išgyventi lygos sukeltą traumą, bet taip pat tam, kad būtų galima uh, užtikrinti psichologinį, socialinį balansą, pusiausvyrą jų gyvenime. Bet jeigu pasižiūrėtume į realybę, tai suvoksime, kad holistinio gydimo, uh, tokį gydimą užtikrinti yra labai sunku, nes gydimas gana uh, šabloniškas, nelankstus ir labai retai yra atsižvelgiama į moterų pacienčių poreikius, nes moteris turi prašyti pagalbos, turi kreiptis dėl psichologinės pagalbos. Kartais a, kyla ir finansinių problemų. Moteris, moteris a, taip pat kartais nesupranta, kad jų psichika yra nukentėjusi, o tai yra labai rimtas neigiamas veiksnys per keletą metų surinkome statistinių duomenų nemažai ir matome, kad daug moterų galvoja, kad jos nepakankamai gerai informuotos apie jų lygą ir taip pat e, taip sunkina jų sprendimus gydimo ar priimti ar ne. Ir net jeigu teikiama psichologinė pagalba pacientės, jeigu egzistuoja pacientės, dažnai nežino, kad apie tą egzistavimą. Jeigu kalbėsime apie moteris, kurios yra menkiau išsilavinusios ar gauna mažesnės pajamas, toks informuotumo lygis dar yra žemesnis. Reikia užtikrinti vienodas galimybės, vienodą prieigą, tačiau tai dėja yra realybė. Viskas priklauso nuo sąlygų. Grūties vėžio atveju maždaug 500 tūkstančių naujų atvejų diagnozuojame Europoje, bet prie pasiekmes yra ne tik fizinės, bet ir psichologinės ir jos neįgiamai veikia moterų gyvenimą. Smūgis yra milžiniškas tiek šeimai, tiek e, moteriai, pavyzdžiui, dirbančiai moteriai. Ir kas atsitinka, jeigu moteris susirga e, krūties e, vėžių ar e, reprodukcinio aparato vėžių, dažnai yra amputuojama krūtis e, ar išoperuojama gimda ir moteris patiria traumą, ji turi tarsi iš naujo sukurti savo tapatybę, galvoti apie tai, kaip išgyventi ateityje, galbūt reikės dar ir papildomų operacijų. Ir tai e, yra susijęs su jos savijauta ne tik kūną paveikia ši lyga, bet ir moters savivertę, savęs supratimą ir prieimimą. Labai dažnai moteris savo, kad joms iškyla problemų dėl santykių, jos nebesijaučia patogios su savo kūnu. Ir gali būti labai sudėtinga e, gyventi šeimoje, palaikyti lytinį, gyventi lytinį gyvenimą. E, pirmos, pirmojo etapo E, krūties vėžys ar labiau pažengęs vėžys. E, tokiu, tokiu atveju parodė 45 procentai e, moterų pirmojo laipsnio vėžio atveju turėjo psichologinių problemų, 42 jau pažengusio vėžio atveju. 36 e, procentai moterų išgyvena nuotaikų kaitą, 27 silpna depresija, 86 procentai keičia, kenčia nuo įtampos psichologinės. Ir tai rodo, kad e, diagnozė, net ir ankstyva, smogia labai rimtai moteriai ir tai paveikia moterų gyvenimą ir kenčia nuo įvairių sutrikimų, kurie yra susijęs su šia lyga. Manau, kad mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti e, priemonės ankstyvai diagnozai ir gydimui, taip pat užtikrinti, kad moteris nesijaustusi paliktos likimo valiai viso proceso metu. Reikia strategijų, kurios leisų tą užtikrinti. Pavyzdžiui, e, reikia užtikrinti, kad moteris operuotos galėtų bendrauti tarpusavėje vienos su kitomis ir kad vykstų, vyktų komunikavimas e, tarp moterų, kurios gydosi namie, kurios dirba, tarp e, slaugytojų ir gydytojų. Taip pat reikia pakankamai informacijos ir paramos tiek pacientėms, tiek e, šeimoms. Taip pat reikia teikti informaciją, pavyzdžiui, lankstinukus leisti specialius, kad jie būtų prieinami užtikrinti. Tai leidžia e, padėti kenčiančioms nuo depresijos, e, išgyvenančioms e, įtampą psichologinę. Uh, Bet psichologinė pagalba turi būti teikiama ne tik e, moteriams, bet ir šeimoms, partneriams, vaikams. Daug tyrimų atlikta, kurie rodo, kad yra pozityvus ryšys tarp psichologinės įtampos e, motinose ir vaikose. Egzistuoja pozityvi koreliacija tarp neteisingos informacijos apie motinos lygą ir vaikų elgesio. Vaikai dažnai jaučiasi, kad jie mm, gali būti atskirti nuo motinos, jie patiria e, stresą dėl to, kad mm, motina mama yra gydoma tuo metu, jie išgyvena. Šeima yra ta vieta, E, kur pacientė yra gydoma, bet gydoma taip pat yra ir pati šeima. Jeigu kalbėsime apie šeimą, e, kuri išgyvena ne tik tai vėžio dramą, dažnai yra ir kitų veiksnių, pavyzdžiui, kyla problemų dėl santykių. Kartais atsiranda pernelyg protektyvus elgesys, taip pat bandoma išvengti konfliktų ir daugiausia dėmesio skiriama fiziniai lygai bendraujant, palaikant ir pamirštami santykiai šeimoje, jie nebėra svarbiausias dalykas šeimos santykiai. Tiesa, šeimos santykiai. Ir uh, reikia už tai e, teikti pakankamai paramos, psichologinės paramos. Taip pat slaugytojai ir gydytojai turi būti apmokyti specialiai, ne tik psichologai turi dirbti, bet ir e, gydytojai turi padėti moteriams lydėti jas e, visą gydimo laikotarpį. Taip pat e, galima kalbėti apie neformalų psichologinį neformalią psichologinę paramą. O psichologai taip pat turi dirbti, turi dirbti palatose, poliklinikose ir operacinėse. Uh, Reikia įvertinti, patikro, nu, numatyti patikros kriterijus ir psichologinės paramos kriterijus, kurie būtų pritaikyti prie pacienčių poreikių. Ne jos pirmiausiai turėtų prašyti e, tokios pagalbos psichologinės, bet ji turi būti numatyta apskritai. Mūsų tikslas yra u, užtikrinti atsparumą, tvirtumą, sukurti asmenų ar grupių asmenų. U, gebėjimus, gebėjimus veikti prieš įvykstant tam tikriems dalykams. Ne tik tai reaguoti į poveikį, kurį sukelia diagnozavimas lygos. Reikia strategijų, kuri leistų spręsti e, tokias situacijas ir reikia remti šeimų tinklus. Well, think... Labai dėkoju. Dėkoju Jūs mums papasakote apie tai, su kokiamis vairiomis sudėtingomis problemomis tenka susidurti moteriamis, ypač kai nuvėžių nukenčia jų reprodukcinės sveikatos organai. O dabar aš norėčiau suteikti žodį Vendį Jaret, kurie atstovauja Europos vėžių lygio asociacijai. Dėkoju. Ir dėkoju taip pat ir už šį kvietimą pas jūs atvykti. Ar galėtumėt parodyti ekrane mano paruoštas skaidrės? Na kągi, taigi aš atstovauju e, Europos vėžių lygų asociacijai. Mes vienėjame daugybę vėžių įmančių organizacijų Europoje. Tai paprastai būna nacionalinės e, vėžio labdaros organizacijos. E, jūs matote šioje matote, kad Prancūzijoje tai yra organizacija, kuri vadinasi La Liga tai ir Tokių organizacijų yra ne, nemažai. Paprastai tai yra organizacijos, kurios teikia paslaugas paprastiems piliečiams, paprastiems žmonėms, tokiem kaip aš ir jūs. Ir Mes žinome, kad labdaros organizacijoms skiriamos aukos paprastai gali būti skiriamos tik tuomet, kai žmonės pasitikė tomis organizacijomis ir mūsų sukaupiamos aukos sudaro nuo 50 iki 100 milijonų eurų. Vėžio lygos užsima da, ir su vėžio susijusiais moksliniais tyrimais ir prevencija ir gydimo. Ir paliatyvinę priežiūrą. Tai yra ta priežiūra, kuri suteikiama po diagnozės. Taip pat jos skelbia tai informaciją apie vėžį. Mes užsimame vis, visomis vėžio formomis, įskaitant ir tomis, kurios da, yra būdingos tik tai moteriams. Ir svarbiausia, mes daugiausia dėmesio skiriame prevencijai. Ir taip pat dirbame konkrečiuose sritise. Pavyzdžiui, daug kalbama apie krūties vėžį, nes tai yra nepaprastai plačiai paplitusi vėžio forma tarp moterų. Ir mes dirbame su įvairiomis organizacijomis. Pavyzdžiui, su Euro, organizacija Europa Donna. Ir gaila, kad kolegė negalėjo prisijungti prie mūsų šiandien, nes ji tikrai labai, galėtų labai daug papasakoti apie tai, kaip padedama moteriams įveikti su vėžiu susijusius problemas. So my organization... Taigi, mūsų organizacija buvo įsteigta 1980 metais, taigi mums yra beveik 40 metų. Ir ši asociacija buvo sukurta dėl to, kad įvairios vėžių užsiimančios organizacijos nusprendė, kad joms reikia susivienyti į asociaciją, tam, kad jos galėtų daryti didesnį poveikį. Mūsų sekretariatas e, dirba čia, Bruselėje, ir būtent todėl mes labai glaudžiai bendradarbiavome su Europos parlamentu, Europos komisija. Mes stengiamės kuo geriau išnaudoti e, savo geografinę vietą. Mes. E, mūsų neseniai Europos parlamento narių grupė, kuri vadinasi Europos parlamento nariai prieš kovoje su, su vėžiu, paskyrė mus savo sekretorietu. Ir jūs galite informaciją apie šios grupės darbą surasti tinklalapyje www.mepagainstcancer.com. Ir ponas Peterlė sukūrė šią grupę ir mes bendradarbiaujame su ponu Peterlė ir su kitais parlamento nariais. Ir Mes visuomet džiaugiamės, kai mus kreipiasi parlamento nariai, iškeldami vienokią ar kitokią problemą. Aš tiesiog gal sakysiu Jums kitą skaidrį ir Jūs galėsite ją keisti gerai. Čia Jūs matote žemėlapį, kuriame nurodote, kur veikia mūsų organizacijos narės. Mes dirbame 28 valstybėse narėse ir mes iš tikrųjų apibrėžime Europą kur kas platesnė prasme nei ties, e, tiesiog Europos Sąjunga. Neapsiribojame vieną Europos Sąjungą. Pas mus, e, mūsų organizacijose e, dirba daugiau nei 6 tūkstančiai žmonių ir daugybė savanorių, maždaug pusė milijono savanorių. Ir jie Visi keičiasi geriausią praktiką, veikia įvairiose platformose ir pasakoja apie savo patirtį. Toliau šiek tiek statistikos. Aš nežinau, ar jūs matote šioje skaidrėje visus skaičius, bet kai kalba eina apie sergamumą, jūs matote karyje sargamumo skaičius, o dešinėje ta, mirtingumo skaičius. Ir matote, kad kai kalbame apie sargamumą, dažniausiai pasitaiko krūties vėžys, antroje vietoje yra storosios žarnos vėžys ir po to a, plaučių vėžys. Šiek tiek daugiau nei 40 procentų yra didžiausia dalis ir tenai patenka įvairios vėžio formos. Ir uh, Mes žinome, kad kraujagėslių širdies lygos žudo daugiausia, nusineša daugiausia gyvybių, o antroje vietoje yra vėžys. Ir pirmoje vietoje yra plaučių vėžys, bet čia daugiau, didžiausi skaičiai yra tarp vyrų. Ir ta, Vengrijoje ir Danijoje taip pat matome, kad skaičiai yra dideli 250 žmonių. Uh, smirčių tenka šimtam tūkstančių, šimtui, tūkstų, šimtui tūkstančių gyventojų. Mes daug dirbame užtikrindame prevenciją. Prieš 30 metų buvo įkurta pirmoji Europa kovoje su vėžiu. Ir pirmoji Mūsų platforma pradėjo veikti 87 metais ir dirbo iki 89 ir po to buvo pratesta ir veikė nuo 1992 iki 1994 metų. Tuo metu mes tai gyvendinome konkrečius planus, parengėme pavyzdžiui lankstinukus, įvairius leidinius apie krūties vėžį. Nes kolegija jau pasako, kad labai svarbu yra papasakoti moteriams, kaip galima būtų užkirsti kelią šiai, e, šiai lygai. Taip pat uh, Mūsų kolegos iš Italijos parengė ataskaitą apie krūties vėžį. Už tą ataskaitą buvo atsakinga kolegė Veronezai. Ir jie aktyviai dalyvavo rengiant ES kovos su vėžiu veiksmų planus. Ir pirmąją ir antrąją. Taigi, kas vyksta pastaruoju metu? Tai yra nuo 2011 metų. Na, iš tikrųjų, 2009 metais Europos komisija nusprendė, kad atėjo laikas kaž, imtis kažkokių aktyvesnių veiksmų kovoje su vėžiu, nes ankstesnės programos, kurios baigė galioti 24 metais, nebuvo pratestos ir todėl 2009 metais Bruselėje Vyko daug renginių, daug įvairių diskusijų, kuriuose dalyvavo ir Europos panto nariai. Ir e, mes nusprendėme sukurti Europos kovos su vėžiu partnerystę ir imtis veik, tam, kad galėtume imtis veik, bendrų veiksmų. Ir e, Europos komisija taip pat e, tapo viena iš mūsų projekto finansuotojų. Ir tai yra labai svarbu, nes Šiame projekte dalyvauja taip pat ir valstybės narės, kurios pačios gali spręsti, kokių vėžio kontrolės priemonių jums reikia. Po to buvo patvirtintas naujas veiksmų planas, kuris veikia nuo 2011 iki 2014 metų. Mes e, tuomet e, daug dėmesio skiriame prevencijai Ir pavyzdžiui, 2011 metais mes surengėme įvairias akcijas visoje Europoje ir jūs matote čia nuotrauką, kurią galite, da, e, galite pažinti, kurioje vietoje ji buvo nufotografuota. Ir e, mes rengėm tokias spontaniškas akcijas ir kvietėme moteris, merginas prisijungti prie mūsų. Ir uh, Europos moterų sveikatos uh, centras taip pat uh, įsitraukė mūsų veiklą ir mes kartu su juo parengėme tokią veiksmų darbo tvarkę. 2014 metais Europos komisija nusprendė tęsti vėžio kontrolės veiksmų planą ir buvo patvirtintas naujas bendras veiksmų planas, kuris buvo gyvenimas nuo 2014 iki 2017 metų. Jis vadinosi Cancer Control ir iš esmės tai buvo toks labai platus vadovas, kuriame buvo pateikta įvairių priemonių ir jūs galite beje surasti nemažai informacijos ir konkrečiai galite apsilankyti svetainėje, kuri, e, kurią galite rasti adresu www.cancercontrol.eu. Tai buvo e, bendras veiksmų planas. Mes baigėme įgyvendinti šių metų vasario mėnesį ir mes aktyviai dalyvavome jį gyvendinant. Po šio, šių bendrų veiksmų buvo parengti įvairūs politikos dokumentai ir aš šiandien pakomentuosiu tik tam tikras rekomendacijas susijusias su vėžių formomis, kuriomis serga moteris. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, buvo pateiktos e, štai tokios rekomendacijos. Pavyzdžiui, siūloma yra nepradėti visos krūties radioterapijos e, tam, kad galima būtų išsaugoti kuo daugiau, e, išsaugoti galimybę išsaugoti krūtį, ypač tą tarptų moterų, kurios yra jaunesnės nei 50 metų. Toliau mes taip pat raginome migrantės moteris e, tikrintis, e, ypač tai yra aktualų gamtos kaklelio srityje. Taip pat įgyvendiname ir pacientų navigacinės programas, kurios, e, kad padėtume moteriams geriau suprasti, kokių prevencijos priemonių joms gali prireikti. Taip pat teikiame ir paramos priemonės moteriams kurios prižiūri įvairius šeimos narius, kurie uh, serga uh, Ir ką daryti tuo atveju, jeigu jūs esate žmona, motina, jūs dar prižiūrite sergantį šeimos narį ir susirgat, pavyzdžiui, krūties vėžių. Mes sutelkime dėmesį į šias moteris. Jūs matote, kad dar dar daug ką galima būtų padaryti ir papasakosiu Jums taip pat ir apie dar vieną bendrą veiksmų planą, O dabar aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į Europos vėžio kodekso temą. Jis buvo parengtas maždaug prieš 40 metų. 2014 metais vyko ketvirtojo peržiūra ir ši priemonė yra skirta tam, galima, kad galima būtų konsultuoti gyventojus da, apie vėžio prevenciją. Pasaulio sveikatos organizacija parengė šias rekomendacijas ir jos buvo atnaujintos 2014 metais ir Europos komisija finansuoja iš dalies šią veiklą. Taigi, čia kalba eina apie tai, ko reikėtų vengti tam, kad jūs nesusirgtumėte vyrų. Ir viskas surašyta yra labai aiškiai, kad visi galėtų viską suprasti. Pavyzdžiui, jūs matote čia parašyta, nerūkykite, nenaudokite kitų tabako formų, užtikri, e, pasirūpinkite, kad jūsų namuose nebūtų rūkoma, nerūkykite darbe. Taip pat e, kit, kelios kitos rekomendacijos yra susijusios su tuo, kad reikia daugiau judėti, kad reikia e, sveikai maitintis, valgyti daug e, daržovių, vaisių, ankšnių ir grūdinių kultūrų. Da, valgyti kuo mažiau daug kalorijų turinčio maisto, da, vengti cukraus. Ir taip pat mes priminame, kad reikėtų vengti perdirbtos mėsos ir alkoholio. Toliau e, yra kelios rekomendacijos skirtos, pažiūrėjau, ypač vaikams, kad reikėtų vengti saulės, kad reikėtų visuomet pasitepti da, e, apsauginių kremų, jei esate da, as, e, sauliai. Nereikėtų naudotis a, a, dirbtinį soliariumais. Ir a, taip pat patikimas kelios. A, rekomendacijos konkrečiai moteriams, pavyzdžiui, yra parašyta, kad, kad žindimas sumažina vėžio riziką, taip pat priminama, kad hormon, hormonų. Hormoninė terapija gali taip pat paskatinti, paskatinti tam tikras vėžio formas, siūloma taip pat paskiepyti vaikus nuo hepatito B ir papilomos viruso. Taip pat siūloma dalyvauti ir uh, tikrinimo programuose. Dar porą žodžių apie solariumus. Dažniausiai jaunos moteris ir vidinio amžiaus moteris naudojasi soliariumais. Praeitais metais Europos komisija užsakė tyrimą ir po to paskelbė jo rezultatus. Ar, ar juose kalbama apie tai, kaip uh, soliariumo naudojimas kosmetiniais tikslais e, e, daro poveikį mūsų sveikatai. Taigi aš kalbu apie tuos atvejus, kai deginamasi soliariumuose tam, kad bu, jūs pagerintumėt savo išvaizdą. Ir iš esmės buvo, nu, tyrimas parodė, kad bet kokia radiacija, bet, bet e, kenkia sveikatai. Ir uh, ultravioletinių spindulių e, e, radiacija, kurią skleidžia solariumai, paskatina odos e, vėžio kūrimasi ir taip pat gali sukelti karcinomą, o ne tik melanomą. Tai labai svarbu yra da, suprasti, kad turimi įrodymai labai aiškiai rodo, kad net jeigu soliariumai ir gali turėti, da, kaip teigiama, da, teigiamą poveikį sveikatai, pavyzdžiui, dėl to, kad generuojamas yra da, vitaminas D, vis dėlto jų daroma žala yra kur kas didesnė. Nepamirškime, kad vitaminą D jūs galite gauti įvairiais kitais būdais. Ir taip pat labai aiškiai pasakyta, kad nėra saugaus ultravioletinių spindulių radiacijos lygio. Kai jūs e, kaitinate saulėje ar tiesiog būnate saulėje ir girdite, pavyzdžiui, kad e, spindulių, ultravioletinė spinduliuotė yra pasiekusi aukščiausią 12 lygį tuomet jūs turėtume susirūpinti gal ir pa, a, nesikaitinti saulė. Toliau mes turime ir bendrą tyrimų centrą. E, jis veikia netoli Milano. Mil, Ir tenai veikia Europos komisijos krūties vėžio iniciatyva. Ir dabar aš persiu prie Karen Ben parengtos uh, prezentacijos, nes ji norėjo jums papasakoti apie tai. Nors dabar aš tai, tai neįsigilinsiu, aš tik tai, tai, tai papasakosiu apie dar vieną bendrą veiksmą skirtą vakcinacijoms. Čia kalba neina vien apie skiepimąsi nuo vėžio, mes kalbame apie apskritai vakcinacijų programą. Ir mes bendradarbiavame su Prancūzijos sveikatos ministerija ir daugiausia dėmesio skirsime hepatito B ir papilomos viruso vakcinai. Žmogus papilomos viruso vakcinai. Aš nežinau, ar jums yra žinoma, Bet kai kuriuose šalise labai sumažėjo skiep, skiepimuose nuo žmogaus papilomos viruso mastas. Taip yra dėl to, kad žiniasklaidoje labai dažnai neigiamai rašoma apie skiepus ir šiandien vis mažiau žmonių pasirenka šios skiepus. Ir todėl 2018 metais buvo nuspręsta imtis papildomų veiksmų valstybėse narėse siekiant paskatinti skiepytis nuo šio viruso. Čia jūs matote, kokie buvo parengti strateginiai tikslai. Čia kalba eina vėlgi apie Europos Mantonorių grupę, kovos su vėžių grupę ir mes teikėme patarimus su vėžių kontrolės klausimais ir taip pat padedame geriau suformuluoti šios grupės pozicijas kurios yra rengiamos. Na kągi, dėkoju. Man buvo pasakyti, kad aš galiu iš karto perėti prie Karen Ben e, praneši, e, pranešimo. Padana, and they are an organization. Ši organizacija Europa Dona, kaip tik ir skirta informacijai skleisti apie krūties vėžį. Šioje organizacijoje yra 47 valstybės narės ir aišku, čia yra visos ES valstybės narės, jų misija per 22 metus nepasikeitė. Jų misija yra užtikrinti, kad visi europiečiai galėtų gauti tikslę informaciją apie e, krūties vėžio e, patikrinimų mm, galimybę, diagnostikos ir gydimo galimybės. Krūties vėžys yra labiausiai moteris paliečianti lyga. 12 metais buvo 494 tūkstančiai 28 ES valstybėse narėse 361 tūkstantis. Viena iš aštuonių moterų ES susirga krūties vėžių iki 85 metų amžiaus, 20 procentų susirga moterų, kurios yra jaunesnės negu 50 metų, 37 procentai nuo 50 iki 64, likę procentai nuo 64 metų. 12 metais Europoje mirė 143 praktiškai tūkstančiai moterų nuo krūties vėžio, o Europos Sąjungoje 91 tūkstantis. O išgyvenimo e, procentas po penkerių metų nuo lygos nustatymo yra 80 procentų. Taigi labai svarbu, kad būtų laiku užtikrintas gydimas. Ką, ko nori ši organizacija? Nori, kad moterim būtų prieinamas, prieinama pati geriausia diagnostika ir gydimas, kad informacija būtų šio laikinė, tiksli, kad moteris žinotų, kur geriausia galima gauti gydimą ir tą gydimą turi duoti nacionalinės sveikatos sistemos. Dabar kokios yra kliūtis visam tam? ES yra daug valstybių narių, jų sveikatos apsaugos sistemos yra skirtingos ir dėl to galimybė gauti gydimą skiriasi ne tik atskirose valstybėse narėse, bet ir atskirose regionuose. Ne visur yra specializuotos klinikos. Europa Dona nori, kad, kad nori užtikrinti galimybę prieiti prie mm, kokybiško gydimo ir siekia, kad būtų numatyta atitinkama to užtikrinimo politika. Taigi ši organizacija nori, e, stengiasi veikti politikus, įstatymų kuriejus, užsima taip pat ir lobizmu. Dirba su įvairiais suinteresuotaisiais asmenimis. Ši organizacija labai aktyvi, matote, čia įvairias organizacijas, kurios kartu dirba, e, vėžio tyrimo centrai, slaugos centrai, žiniasklaida, Europos įvairios kovos su vėžio organizacijos. Taip pat ši organizacija bendradarbiauja su Europos parlamentu ir aktyviai reiškėsi įvairių dienų, kaip dienų skirtų krūtinės vėžiui metu. Taigi, kaip ši organizacija dirbo su parlamentu, padėjo trečiais metais renkti tarybos rekomendacijas skirtas diagnostikai, trečiais metais parlamento rezoliucija skirta krūties vėžiui, šeštais metais antra tokia parlamento rezoliucija buvo parengta šeštais metais, taip pat m, prisidėjo rengiant ES gairių ketvirtąjį leidinį skirtų kovai su krūties vėžiu. 12 metais prasidėjo e, konsultacijos su Europos komisijos ir vėžio krūties vėžio centro. 15 metais buvo parengta antra ES deklaracija ir taip toliau. Kokie yra pagrindiniai šios organizacijos prioritetai? Pirmiausia, kad būtų atliekama diagnostika remiantis ES mamografijos atlikimo gairėmis ir ES rezoliucijomis kad būtų specializuotos e, krūties lygų, e, specializuoti krūties lygų gydimo padaliniai, vėlgi remiantis ES gairėmis ir rezoliucijomis. O čia matote, kas parengė e, dokumentą. Europos Sąjunga kovoje su krūties vėžių, yra taip pat atitinkama deklaracija parengta. 2010-2015 metais buvo pateiktos e, raštiškos deklaracijos skirtos krūties vėžiui, kad šis klausimas būtų vienas iš ES prioritėtų sveikatos apsaugos srityje. Matote, uh, uh, specializuota, kai buvo įkurta specializuota, specializuotas padalinys e, skirtas mamografijai ir krūties vėžiui. O čia yra ketvirtasis ES gairių e, leidinys. Ir ši organizacija užsima mm, politikos rengimu ir padeda gauti reikalingas sveikatos paslaugas. Ir čia matome sutrumpintą Europos gairių variantą e, skirtą krūties vėžio diagnostikai ir gydimui, variantą, kuris suprantamas yra ir plačiai visuomeniai. Toliau, Europos komisijos iniciatyva skirta krūties vėžiui. Ši iniciatyva labai svarbi ir atsirado dėl to, kad mm, labai nevienodai galima gauti diagnostikos ir gydimo paslaugas, nes situacija įvairiose valstybėse yra labai skirtinga. Ir Europos komisijos iniciatyva skirta kovoti su krūties vėžiu, mm, be kita ko, ja, šiai iniciatyvai mm, vadovauja E, centras, kuris yra netoli Milano. Jos darbę dirba 70 ekspertų ir yra dvi darbo grupės. Viena e, grupė rengia gairias, o kita užtikrina mm, deramą teikiamų paslaugų kokybę. 35 valstybės dalyvauja šiame darbe, ES, plus dar e, kitos Europos šalis ko tikimasi, kokie lūkesčiai. Lūkesčiai yra labai dideli, kad būtų mm, kovos su krūties vėžių gairės, kurios būtų prieinamos internete ir nuolat atnaujinamos. Ir tai nėra taip lengva padaryti, nes daug mm, suinteresuotų asmenų dalyvauja šiame e, darbe. Norima, kad būtų kokybės standartai, dėl kurių būtų sutarta visam paslaugų spektrui, kad vyktų stebėsena, kad būtų skleidžiama aiški informacija, ką žmonės gali tikėtis gauti. Ir norim aišku, kad m, mm, dėl to pagerėtų gydimo rezultatai. Ir planuojama, kad tas darbas bus užbaigtas 19 metais ir tada bus įdėktos tos gairės visoje Europoje. Europa Dona organizacijos stiprioji pusė yra ta, kad veikia visoje Europos Sąjungoje ir dar plačiau ir turi labai platų mm, tinklą asmenų, kurie veikia šios organizacijos vardu. norima užtikrinti, kad nuolat būtų dirbama, kovojant su apskritai su vėžiu ir su uh, tomis vėžio rūsimis, uh, e, kurios aktualiausios yra moterim. Ir mm, Europą Doną nori padėkoti taip pat ir parlamentui už bendradarbiavimą. Dėkui. Ir dar norėčiau pridurti, kad jei būtų klausimų, tai labai mielai juos atsakytume. Ir Europą dona ši organizacija irgi pasirengus atsakyti klausimus. Ačiū, Vendi. 15 minučių turime, galime pateikti klausimus, išklausyti. E, pastabų, kas nors, jeigu norite paklausti, net ir Karin Ben dabar turite galimybę, ar kas nors iš viso norėtų ką nors pasakyti. Džiulį. Atsiprašau, negirdėjau visų pasisakymų, tik pabaigoje atėjau. Tai labai rimta problema, nes mano pačios sesuo sirgo krūties vėžių, jie išgyveno ir uh, norėjau paklausti apie tyrimą. Ar buvo kalbama apie prevenciją ir galimas priežastis į prevenciją, ar kalbėjote tik tai apie patikrą? Nes tiek yra nežinomųjų dėl to, kas sukelia vėžį, kaip galima tas priežastis sušvelninti. Aš norėjau pasitikslinti, jūs kalbėjote ne tik apie patikrinimus, bet ir, pavyzdžiui, apie aplinkosaugos veiksnius, apie tai, kaip pagerinti sąlygas darbe ar kitokias sąlygas, kitus elementus, kaip pašanti, kurie gali būti e, veiksniai sukeldys vėžį. Ar jūs turite galvoje e, Jungtinio tyrimų centro iniciatyvą apie krūties vėžį. Aš atsiprašau, pavėlavau gal dėl to ir e, atrodo, kad aš kažko nesupratau ar praleidau. Aš e, klausiau jūsų ir susidariau įspūdį, kad jūs kalbėjote tik apie patikrą ir suderinimą patikros principų bei gydimo. Ir aš paprasčiausiai noriu akcentuoti, kad svarbus dalykas yra priežastys ir sukėliai, veiksniai sukeliantis uh, vėžį, ar kažkas yra daroma ES lygmenių. Suprantu, jūs, e, jums noriu pasakyti, kad prieš 30 e, metų prasidėjo programos įgyvendinimas ir yra įvairūs veiksmai, kurie gyvendinami. Europos komisija finansuoja konkrečią veiklą, pavyzdžiui, Europos kodeksas prieš vėžį yra atnaujinamas ir jisai skirtas prevencijai konkrečiai, vėžio prevencijai. Jeigu galėčiau grįžti prie savo skaidrių, ten e, buvo kalbama, juose buvo kalbama apie prevenciją. Jūs taip pat minėjote kitas, e, kitus elementus paraminės paslaugas. Aš noriu pasakyti, kad Europos vėžio lygoje, lygose yra paramos pacientams darbo grupė. Mes suprantame, kad negalime galvoti tik apie prevenciją, gydimą ir mokslinius tyrimus. E, dabar išgyvena vis daugiau žmonių, kur kas daugiau negu anksčiau, ir mes turime jiems suteikti paramą. Kas, pavyzdžiui, nutinka, kai žmogui diagnozuojamas vėžys? Savivertė labai nukenčia e, šeimos gyvenimas, kaip spręsti problemas, įvaizdžio klausimas. E, vėžio lygos nacionalinių lygmenių dirba šioje srityje. Jos e, remia pacientus, moteris konkrečiai kiekvienų lygmenių. Ir mes dirbame taip pat ES lygmenių, teikiame informaciją ES lygmenių dirbame su Europos parlamentu. Dėl tų pagalbinių paslaugų ir bendri veiksmai yra gyvendami. Aš kalbėjau apie gairias, apie rekomendacijas skirtas moteriams. Mes, matote skaidrę, rekomenduojame įgyventinti tam tikras pacientų navigacijos programas, užtikrinti galimybę pasitikrinti, bet taip pat siekėme remti moteris ir slaugytojus, kurie prižiūri sergančius. E, žmonės, sergančias moteris, taip pat dėmesio yra skiriama nemažai imigrantėms moteriams. Mes taip norime paremti pacientus. Dėkojame, dėkojame už labai įdomius pasisakymus. Buvo labai įdomu išgirsti, kad ateityje jūs norite pradėti kampaniją specialią. Ta kampanija e, būtų skirta paraginti tuos, kurie nenori skiepytis e, tą daryti. Mes matome e, daugelį šalių kampanijas prieš vakcinavimą. Norėčiau jūsų kai ko paklausti. Būtent ar matėte e, atveju, kai, žmon, kai moteris nenori e, šviesti krūtų. Slovakijoje, pavyzdžiui, yra pastebėta tokiu atveju, kad moteris yra prieš tai nusistačiusios. Ir aš galvoju, kad reikia kontrakampaniją surenkti, bet mane apkaltino kaip remiančią technologijas, kurios leidžia pasitikrinti. Kad, kad aš propaguoju techninės priemonės įrangą, kuri gali taip pat sukelti vėžį. O šiaip mamografija yra labai svarbus dalykas. Aš nežinau nieko apie Slovakijos situaciją, veikia lyga, e, bet mielai po šio klausimo su jumis sus pasikalbėsiu ir mm, pakalbėsime apie tai, kaip reikėtų e, užtikrinti desnį aktyvumą Slovakijos vėžio lygos. Jūs e, kalbėjote apie nenorą skiepytis, taip pat minėjote mamografiją. Aš, kai kalbėjau apie vakcinavimą, aš konkrečiai turėjau galvoje bendrus veiksmus. E, mamografija nepatenka į tą sritį. Ir reikia pasižiūrėti, kas iš tikrųjų yra kokia problema. Ar jūs žinote, kokios yra priežastys, ne tik dėl to, kad e, galima nukentėti nuo radiacijos neigiamo poveikio. Uh, Būtent tai. Būtent tai yra problema. Taip žmonės e, mums sako, kad neaišku, ar tikrai yra saugus dalykas mamogra... mamografija. Reikia kalbėti su onkologais, reikia uh, įvertinti pavojų. Pavyzdžiui, jeigu šeimoje kažkas sirgo krūties vėžių arba jeigu patenki tam tikrą amžiaus kategoriją, yra daug veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti. Tačiau atrodo, kad jūs sakote, jog tam tikra grupė e, moterų, e, kuriams rekomenduojama pasidaryti mamografinį tyrimą, tarsi nenori to dėlse tą daryti Galbūt, kad žiniasklaida suvaidino tam tikrą vaidmenį, ne visuomet taip yra, bet aš mielai su jumis dvišalių pagrindų aptarsiu šį klausimą. Dėkuoju, atrodo, kad niekas daugiau nebenori pasisakyti. Savo e, ruoštų noriu paraginti ponę pranešėją. Prašau, ponė kampitelį pakviesti apibendrinti diskusiją. Manau, kad vienas dalykas yra aiškus. Reikia remti pacientes viso proceso metu, nuo diagnozės e, gydymo metu, užtikrinti kitokią priežiūrą operacijų metu ir po jų. Yra nemažai skepticizmo dėl mamografijos. Aš kaip psichologė galiu pasakyti, kad E, sakoma, tai yra tarsi bėgimas nuo problemos. Moteris kartais nenori tikrintis, nenori daryti e, mamografinio tyrimo dėl to, kad jos bijo sužinoti rezultatą. Atliekama genetinė diagnozė, vertinamas e, auglio pavojus. Tai yra susijęs su ankstyvaja diagnoze ir ankstyvų gydimų bet e, tam tikra gyventojų dalis, kuri priskiriama rizikos grupiai, vis tiek nenori ankstyvųjų priemonių taikyti. Reikia galvoti ne tik už tai apie medicinę pusę, bet ir apie psichologinę pagalbą, konsultacijas, kad žmonės suvoktų, kokia gali būti naudinga ankstyvoji diagnozė. Pranešė ponia Juto, ačiū. Aš norėjau e, apibendrinti uh, diskusiją. Kai kurie kolegos atėjo į salę prie, po to, kai aš jau pakalbėjau, aš sakiau, kad e, esu numačiusi, kas turėtų būti svarbiausia mano pranešime. Net ir prieš šį e, klausimą bendravau su žmonėmis, kurie uh, klausė manęs apie skirtingus gydimo e, tipus ir klausė, ar nebūtų galima parengti dokumentą susijusiu su vėžio gydimu, bet ne mūsų kompetencija yra tą daryti. Argumentai už vakcinavimą, prieš vakcinavimą mes nesame e, deramas forumas apie tai kalbėti, nepamirškime, kokie turi būti mūsų tikslai svarbiausia ir koks yra šio pranešimo tikslas. Tai yra užtikrinti, kad moterys sulauktų pagalbos ir paramos e, susijus, e, kai, kai tai susijęs su bet kokiu vėžio aspektu, kai moteris susirga, prieš jai susirgant ir po to, kai yra diagnozuojamas vėžys kad moteris būtų visapusiškai, moteris būtų steigiama visapusiška pagalba. Tai yra susijęs su pačiu gydymu, aišku, pacientė ir valstybės narės sveikatos apsaugos sistema lemia labai daugą. Aš norėjau pakartoti, dar kartą pasakyti, koks mūsų tikslas. Tikslas užtikrinti, kaip galima anksti e, ankstyvesnę galimybę pasitikrinti ar e, gauti psichologinę uh, kitokią paramą. Išgyvenimo lygis yra labai aukštas, tai yra gerai. E, reikia būtinai numatyti paramą moteriams. Tai yra mano pranešimo esminis dalykas. Aš tikiuosi, kad pakeitimai, kurie bus siūlomi, nesušvelnins pernik stipriai mano pasiūlymus. Aš nesakau, kad sveikatos apsaugos aspektai nėra svarbus, bet kitas komitetas yra atsakingas už sveikatos apsaugos dalykus konkrečiai. E, Vendi, ar dar jūs norėtumėte ką nors pasakyti pabaigoje? Man atrodo, kad jau aš esu pasakiusi viską, ką norėjau. Tačiau pasakysiu, kad mes prevencijos srityje ne viską esame nuveikę. Kaip ką tik sakiau, mes turime įsiginti į visus aspektus, į galimybę užsitikrinti priežiūrą. Taip pat reikia galvoti apie prevenciją vėžio, galvoti apie tai, ką e, piliečiai gali padaryti, reikia e, taikyti kaip galima plačiau mūsų kodeksą kovos su vėžiu. Taip pat svarbus dalykas yra lygybė prieigos Mes e, subūrėme prieigos prie vaistų darbo grupę mūsų lygose, nes kai nustatomas vėžys dažnai mm, išaiškė, kad žmonės negali gauti vaistų. Yra, pavyzdžiui, e, situacijų, kai žinai, kad kaiminė šalyje tas vėžys yra gydomas, egzistuoja vaistai, bet tavo šalyje to nėra. Mes norime dirbti plačiai ir taip pat e, lauksime jūsų pranešimo apie įvairius e, pranešimus ir būtų taip pat labai malonu, jeigu turėtume galimybę ką nors pasakyti apie prieigą prie gydimo. Dėkoju. E, mūsų klausimą baigiame. Dėkoju ekspertėms. E, visoms trims, nors karė negaliu atvykti, bet netiesiogiai sudalyvau, nes jos pranešimas buvo pristatytas. Mes grįšime prie šio klausimo, e, kai svarstysime pakeitimus ir kai toliau svarstysime šį pranešimą. Tai yra labai aktuolus klausimas ir reikia galvoti, kaip užtikrinti, kad žmonės nesirgtų, nesusirgtų vėžių, kaip pagerinti gydymą. Manau, kad dar labai e, ilgai turėsime dirbti, kol šis klausimas nebebus e, bus išspręstas ir nustos būti problema. E, jeigu norėtumėte likti, tai prašom, bet kažkai jums bus įdomu, o šit mes jau turėtume pereiti prie kitų darbo tvarkės klausimų. We, we will now go on with the rest of the meeting. Mes tęsime darbą. Prieš e, perėdami prie pranešimų, aš norėčiau, kad jūs pirmiausia pa, patvirtintumėt e, e, Liepas 12 ir rugsėjo 4 dienų protokolus, patvirtinote juos. Gerai, dabar perėmėme prie penktojo darbo atvarkės punktų, tai yra prie moterų, lyčių lygybės ir su klimatu susijusio teisingumo. Mūsų pranešėja yra Linėja Engstrom ir ją ir suteiksiu žodį. Labai dėkoju. Labai dėkoju, panė pirmininkė, aš kalbėsiu švediškai, todėl aš prašau visų užsidėti ausinės. Dėkau Jums už galimybę pristatyti Jums šiandien šį dokumentą, kuriame kalbama apie moteris, lyčių lygybę ir su klimatu susijusiu teisingumą. Šis pranešimas yra svarbus žingsnis į priekį, ypač atsižvelgiant į tai, kad Bonoje pagaliau vyks vis dėlto klimato kaitos konferencija. Aš džiaugiuosi, kad man buvo patikėta parengti šį dokumentą, kad buvo atsižvelgta į mano raginimus vis dėlto imtis kažkokiu veiksmu, kad būtų keičiama situacija. Ar girdite gerai? Panašu, kad e, nėra vertimo į prancūzų kalbą. Taip, man atrodo, atsiprašau, sako pirmininkė, atrodo, kad dabar viskas yra gerai. Puiku, gerai, tuomet aš tęsiu. Taigi klimato kaita yra pasaulinio masto pro, problema, bet ji labiausiai dėkengia toms šalims, kurios mažiausiai prisidėjo prie visuotinio atšilimo. Be to, tie gyventojai patiria didesnį poveikį dėl to, kad jų pragyvenimas labai priklauso nuo gamtos išteklių. Bet ir jie turi mažiausią pajėgumą atremti gamtinius pavojus, tokius kaip sausros, nuošliaužos, potvinius ir uraganus tas pavojus jiems yra didesnis. Mes turime prisimti mums tenkačią atsakomybę, ypač žmogaus teisų gynybos srityje, visuotinės sveikatos apsaugos srityje. Turime apsaugoti de, pa, pažeidžiamiausių grupių teisės gyventi. Taip pat turime rūpintis ir moterimis. Turime raginti taip pat, kad būtų užtikrinta lygybė tarp kartų. Ir klimato kaita ir lyčių lygybė yra tarpusai susiję klausimai. Ir mes turime užtikrinti, kad visi prisimtų jiems tenkančią naštą susijusią su klimato atšilimu. Klimato atšilimo poveikis e, subsaharinėje e, Afrikoje ir Azijoje pas, skatins, ko gero, labai didelius žmonių judėjimo srautus. Iki 2300 metų iki 100 milijonų žmonių gali būti priverstai keltis iš savo da, gimtųjų vietų. Ir e, iki 25 milijonų žmonių turės palikti savo gimtasias vietas dėl dikumėjimo, o iki 2050 metų, iki 200 milijonų žmonių galima bus apibūdinti kaip klimato kaitos paskatintus, pa, sukurtus pabėgėlius. Ir tai yra aktuali problema, nes keičiantis klimatui žmonės nebegali gyventi kai kuriuose vietose ir dėl to jie yra priversti trauktis kitur. Ir Į tai šiuo metu nesižvelgiama tarptautiniuose konvencijose. Taigi ateityje mums teks didžiulė uh, užduotis kažkaip spręsti šią problemą. Junktinių tautų žmogaus teisų taryba atsižvelgia į aiškius signalus siunčiamas per žmogaus teisės ir taip kiek jos yra susijusios su klimato šai, kaita. 2030 m. darbo, darbo tvarkai ir Paryžiaus susitarimas parodo, kad šiandien mes jau turime sistemą, kuri gali padėti mums reaguoti į dabartinius iššūkius. ES taip pat turi aišku teisinį pagrindą, aišku, teisinę sistemą, kuri padeda mums rūpintis žmogaus teisėmis, vykdant tiek vidaus, tiek išorės politiką. Ir e, mes turime taip pat skatinti, kad pasauliniu mastu būtų gyvendinama e, tokia politika, kuri paskirstytų visiems tenkančią naštą e, sąžiningai. Taip pat turime galvoti ir apie galimus e, klimato kaitos pabėgėlius. Ir e, jungtinių tautų BKKK šalis e, jau ėmėsi veiksmų 18 šalių konferencijoje. Ir tai yra svarbus darbas. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie tos iššūkius, kurie yra aptariami šiame dokumente. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visi, kas pasirašė Paryžiaus susitarimą, turi nepamiršti lygybės klausimo. Prisijungimas prie šios, šios sustrimo yra savanoriškas, tačiau labai svarbu yra priminti ES institucijoms, kad lygybė nėra dalykas, kurį, kurio galima siekti ir kurio galima nesiekti. Mūsų sutartėse lygybė yra nurodyta kaip vienas iš ES tikslų, todėl turime siekti šio tikslo visose sritėse. Be to norėčiau porą žodžių pasakyti apie COP23, tai yra būsimą klimato kaitos konferenciją, kuri vyks Bonoje. Mes raginame komisiją kartu su valstybėmis narėmis pritarti vystimuisi ir įsipareigojimams susijusiems su lygybės plan, planais. Ir da, Reikia labai aiškiai nustatyti visus prioritetus ir mechanizmus jiems pasiekti. Tai yra labai svarbu tam, kad mes galėtume užtikrinti, kad būtų tinkamai apsaugotos žmogaus teisės ir lygybė, taip kaip yra nurodyta Paryžiaus susitarime. Tai yra nepaprastai svarbu tam, kad mes galėtume įveikti klimato kaitos iššūkį ateityje. Dar yra vienas svarbus dalykas, kurį kalbama šiame pranešime. ES turėtų prisimti e, didesnę atsakomybę nes ES šiuo metu ne, vis, ne visiškai vykdo savo prisimtos tarptautinius įsipareigojimus. Pavyzdžiui, jei pažvelgsime į lyčių lygybės ir lyčių įgalinimo prioritetus, Supraskim, suprasime, kad jie yra labai svarbus, ypač kai kalbama apie mūsų lyčių lygybės tikslus ir lygybės politikos, politikos prioritetus ateityje. Ir mes norime, kad Europos komisija imtųsi iniciatyvos ir kad ji parengtų plataus užmojo komunikatą dėl lygybės ir klimato kaitos. Ir čia Europos parlamente ir kitose ES institucijose, beje ir valstybėse narėse mes turime daugiau dėmesio skirti šiems klausimams. Turime prisimti mums tenkačią atsakomybę. Ir aš manau, kad tai padės mums geriau parengti klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos politiką. Čia mūsų institucijos turėtų prisimti aiškius įsipareigojimus, ypač e, e, įgyvendindamos konkrečius projektus. Ir dar vienas svarbus dalykas. ES e, gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Uh, ypač jungtinių tautų kontekste. Mes turime parengti teisinį pagrindą, kuriuo galėtume naudotis, spręsdami su, klima, su klimato kaitos pabėgėlių susijusias problemas. Nes mes visi suprantame, kad tie pabėgėliai bus vienas didžiausių iššūkių, su kuriais susidursime e, dėl klimato atšilimo. Na kągi, dėkoju, smalumos sakysiu jūsų klausimus ir tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Uh... Dėkoju. Gal būtų norinčių pasisakyti ar šešėlinių pranešėjų, prašom. Dėkoju. EPP frakcijos vardu, ponė Petikainen. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad labai rimtai pažvelgė į šį klausimą ir įdėjo daug pastangų į pasiūlymo dėl rezoliucijos rengimą. Pirmiausia, tai norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Tai pirmiausia, žinios. E, taip pat norėčiau paminėti Europos lyčių lygybės institutą ir jo išteklius norėčiau paklausti konkrečiai, e, koks yra moterų vaidmuo, mm, kovojant su klimato kaita ir užtikrinant tų pasikeitimų prevenciją. Ir kaip e, ta klimato kaita turi mm, skirtingą poveikį moteriam ir vyram. Keletas skaičių, kurie jau čia buvo pateikti. kuo mes labiau pasižiūrime į tas nuskurdusias šalis, tai ten matome, kad 70 procentų viso darbo atlieka moteris. O tos neturtingos šalis iš tiesų yra tokios, kur žmonių pajamos yra mažiau kaip 2 eurai per dieną. Ir tokių moterų Mm, taip pažeidžiamai gyvenančių yra labai daug. Ir kaip visada yra tas labai didelis desbalansas tarp išsivyščiusių ir neišsivyščiusių rajonų. Tie, kas palieka didžiausią anglės pėtsaką, tai yra aišku turtingųjų šalių žmonės, tai jie mažiau, o jie mažiau, nuo klim, labiau, ma, mažiau kenčia nuo klimato kaitos, o tie, kas to pėtsako praktiškai nepalieka tose neturtingose šalise, daugiausia kenčia nuo e, su klimato kaita susijusių pokyčių. Taigi nėra teisingumas ir dėl to mes ir kalbame apie tą su klimatu susijusi teisingumą. Ir čia labai svarbu kalbėti ne tik apie ekonominių išteklių aspektus, bet turime neužmiršti taip pat ir į CO2 išmetimus ir jų poveikį situacijai. Moteris ne tik kenčia nuo klimato kaitos, bet jos turi ir labai svarbių galių kovojant su klimato kaita klimato kaita, jei mes jas įgalinsime, tas galės panaudoti. Ir čia vienas iš pavyzdžių būtų maistas, nes būtent moteris sprendžia, ką šeima valgys tiek besivystančiose, tiek išsivyščiusiose šalise. O jeigu moteris turės galimybių daugiausia naudoti maistui, tai e, kas užauginama vietoj, tai tai irgi ženkliai atsilieps tam anglies pėtsakui. Ir viskas realiai priklauso nuo mūsų kasdieninio pasirinkimo. Tai turėtume skatinti moteris ir įgalinti moteris tokius gerus pasirinkimus daryti. Toliau tvarus išteklių naudojimas. Ir moteris verslininkės, kai kalbame apie bioįvairovę ir gamyba. Irgi, jei moteris aktyviau čia galėtų veikti, tai tada irgi tas anglės pėtsakas būtų mažesnis ir gyvenimas būtų tvaresnis. Bet jei mes įstatymais negalim užtikrinti to, kad moteris turėtų galių daryti tuos gerus sprendimus, tai tada dėja ištekliai naudojami netvariai ir situacija nėra gera. Ir toliau galiausia, ką norėčiau pasakyti, tai kaip mes įgalinsime tas moteris, tai padalyvauti ir dėrybose. Ir čia geriausia būtų parengti e, kelio gairės apie moterų įgalinimą visais lygiais, tiek regioniais, tiek vietos, nes e, turėtume pradėti nuo vietos politikos besivystančiose šalise bendradarbiavimo su moterų grupėmis ir taip pat judėti tolin link tų dėrybų dėl klimato kaitos mažinimo pasauliniu mastu kur moterų irgi balsas ne visuomet girdimas. Ir taryba, ir komisija e, turėtų siekti, kad lytis, kad, kad būtų užtikrinta lygių e, galimybių, e, lyčių lygybė, dalyvaujant įvairiose dėrybose dėl klimato kaitos. Dėkui toliau, ponas Marta. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš nesu šešėlinis pranešėjas, aš. Uh, Marijos Renos vardu e, paskaitysiu jos e, mintis. Jis yra SRD, socialistų ir demokratų frakcijos atstovė. E, dėkojame pranešėjai už puikų darbą. Iki 2045 metų pasaulyje 145 milijonai žmonių turės palikti savo namus dėl dikumėjimo. O tarptautinė migracijos organizacija sako, kad iki 50 metų dėl klimato kaitos 200 milijonų žmonių turės palikti savo namus. Klimato kaita ir to poveikis moterims vis labiau jaučiamas. Ir turime spręsti šias problemas taip pat ir Europos Sąjungoje, taip pat ir kalbėdami apie platformą, e, kuri skirta mm, būtent gyventojų perkelimo klausimams. Tvaraus vystimosi e, tikslai ir ES veiksmų planas siekiantis užtikrinti lyčių lygybę yra svarbus. Reikia siekti, kad ir visuotinai būtų taikomas lyčių lygybės e, užtikrinimas. Keletas pastabų mm, šiam dokumentui. Turėtume dviem aspektais jį sustiprinti, tai yra paminėdami konkrečius pavyzdžius, e, kaip būtų galima tobulinti tai, kas čia siūloma. Taip pat siūlome, kad būtų numatyti konkretus veiksmai, skatinant moterų autonomiją, sudarant galimybės gauti finansavimą, pasinaudoti technologinės plėtros priemonėmis, taip pat mm, paremti politikos sritis skirtos užtikrinti mm, tai, kad nebūtų naudojamas smurtas prieš moteris ypač tais atvejais, kai jom tenka palikti namus. Taip pat, kalbant apie migraciją, reikia užtikrinti, kad moteris ir mergaitės galėtų mokytis. E, Šviesties lytinės reprodukcijos rytyje. Dėkui, toliau ponas Ek. norėčiau pritarti pranešėjai ir jos pagrindinė mintim. Aišku, klimato kaita veikia visus, bet klimato kaita nėra neutrali, kai kalbame apie lyčių aspektą. Daugelį vietų moteris negali naudotis nei žemė, nei gali mokytis. 70 procentų žmonių, kurie pasaulyje gyvena žemiau skurdo ribos, yra moteris Ir dėl to moteris dažniausiai atsiduria sunkiausioje padėtyje, turi mažiausias pajamas ir dėl to neproporcingai kenčia, kai išauga maisto ar energijos kainos. Nors moteris paprastai aprūpina atsakinga už tai, kad šeima turėtų ką valgyti. Afrikoje moteris pagamina pusę maisto produktų. Dėl klimato kaitos moterų naš, darbo našta didės, jom teks ilgiau dirbti, dėl klimato kaitos padaugės sausrų Afrikoje, bus sunkiau gauti vandens ir visa tai atsilieps ir moterim, ir vaikam. Ir tuo būdu moterim liks mažiau laiko kitiem dalykam - mokymuisi, dalyvavimui politinėje veikloje ar tiesiog poilsiui. Taigi, labai svarbu, kad į visą tai atsižvelgtume, siūlydami sprendimus. nieščios moteris ypač pažeidžiamos, nes gali susirgti malariją. Taip pat gamtos katastrofos moterim kelia didesnę grėsmę, moteris paprastai turi mažiau informacijos negu vyrai, taip pat dažnai kenčia nuo smurto ir yra tokioje daug pažeidžiamesnėje padėtyje negu vyrai. Moteris neturi tapti klimato kaitos aukomis, jos turi gauti visą tai, kas reikalinga, mm, kad galėtų spręsti tas problemas, su kuriomis susiduria. Jei paimtume Austrijos pavyzdį, tai moteris paprastai labiau vertina aplinką, labiau nori ją išsaugoti negu vyrai, labiau linkia važiuoti į darbą dviračiais, labiau linkia, e, labiau linkia rinktis ekologinius e, produktus ir taip toliau. Bet paprastai sprendimus priima vyrai. Nacionalinių vietos ar regioninių lygmenių labai dažnai moterim nesuteikiama sprendimų prieimimo galimybė. Dažnai jos neturi nei teisių, nei išteklių, nei maisto savo šeimom. Pranešėja, ponė Engstrom mini jungtinių tautų prognozes, kad 145 milijonai žmonių bus, turės dėl klimato kaitos palikti savo namus. Turime spręsdami e, klimato kaitos problemas užtikrinti e, lyčių lygybę. Ir mes manom, kad šis e, pasiūlymas dėl rezoliucijos mums bus naudingas sprendžiant šias problemas. Labai ačiū. Norėjau savo ruoštų pasakyti, kad mūsų pranešė turi eiti į užimtumo komitetą 17 val. Būtų labai gerai, jeigu mes e, galėtume baigti šį klausimą kažkaip svarstyti iki to laiko. Dar trys kolegos nori pasakyti taip, svarbus klausimas, bet visuomet mums pritrūksta laiko. Labai prašau kalbėti trumpai, kad galėtume suspėti padaryti viską. Labai trumpai kalbėsiu. Pone Jūto, noriu pasveikinti Jūs parengusią šį pranešimo projektą. Taip yra labai daug svarbių dalykų kurie akcentuoja, jog moteris labiau pažeidžiamos klimato kaitos kontekste. Apie tai plačiai kalbama yra įvairių priežasčių, kodėl taip yra. Pavyzdžiui, e, išsilavinimas e, ar galimybė naudotis kitomis paslaugomis. Pranešime taip pat sakoma, kad Paryžiaus sutarimuose atsižvelgta į būtinybę integruoti lyties aspektą į visus įgyvendinimo aspektus šios sutarimo. Taip pat klimato teisingumo klausimas labai aktualus ir egzistuoja ryšys tarp uh, teisių ir teisingumo klimato kaitos srityje. Moteris labai labiau kenčia nuo klimato kaitos, bet taip pat reikia skatinti jų aktyvų vaidmenį kovojant su klimato kaita. E, norėčiau taip pat pasakyti, kad moteris labai kenčia tokiuose situacijose, kai yra išnaikinami, kertami miškai, e, nuošliaužų atveju dėl kitų panašių veiksnių, nes būtent jos dažnai dirba žemę ir jeigu jų pajamų šaltinės sunaikinamas, jos pirmiausia nukentės, jos taip pat e, kenčia nuo masinės migracijos susijusios su klimato kaita. Reikia užtikrinti paramą vietoje, tose zonose, kur žmonės gyvena reikia užtikrinti, kad netruktų vandens, maisto, būtų teikiamos sveikatos apsaugos paslaugos. Dėl moterų, kurios aktyviai koja su klimato kaitos veiksniais, aš noriu pasakyti, kad moteris e, labai jautriai reaguoja į šias problemas, jos e, stengiasi sušvelninti poveikį, jos pagarbiau elgesi su aplinka. Pavyzdžiui, ir apsauga mm, turi būti paminėta. Ir taip pat reikia minėti priemonę susijusią su prevencija. Reikia informuoti geriau e, vomenis, mot, moteris, reikia šviesti jas, kad paskui būtų galima e, geriau e, geresnės priemonės tvirtinti. Dabar ponia Dančila. Aš labai dėkingas su pranešė už jos požiūrį, labai e, nu, nuoširdžiai noriu pritarti visiems pastebėjimams, ką tik išsakytiems. Daugeliu atveju moteris labiau nukenčia nuo klimato kaitos negu vyrai. Ir tarp neturtingų pasaulio gyventojų moterų yra daugiau jos taip pat dėl klimato kaitos neužsitikrina pragyvenimo deramo šaltinio ar likmens, jos nukenčia ir ekonominė, ir politinė prasme reikia keisti aplinkybės. E, e, besivystančiose šalyse moteris pirmiausia kaimo vietovėse labai yra pažeidžiamos, nes jo, jų išgyvenimas priklauso nuo išteklių. Jeigu kalbėsime apie klimato kaitą ir dar paminėsime ne vienodą galimybę naudotis ištekliais ir ne vienodai, ne vienodą galimybę įtakoti sprendimų prieimimus, e, pamatysime, kokios rimtos yra problemos, e, nuo kurių kenčia moteris. Mums reikia specifinių priemonių, kurios leistų spręsti šią humanitarnę krizę kurią sukėlė klimato kaita. Reikia suvokti, kad moteris kenčia ne tik nuo klimato kaitos, bet ir uh, jos gali būti labai stiprios veikėjos, švelnant pasiekmes ar prisitaikant prie klimato kaitos. Reikia taip pat minėti suteltas žinias, ekspert, ekspertinės žinias, kurios naudojamos tam, kad būtų sušvelnintos pasiekmes. E, moteris yra sukaupusios tokių žinių labai daug. Moteris dirbančios kaimo vietovėse, ūkiuose, taip pat moteris e, administracijos srityje, administravimo srityje. Jos turėtų galėti mums padėti kurti strategiją pagrįsta patirtimi, realia patirtimi. E, toje, iš tos aplinkos, kurioje gyvena moteris. Ir dėl to reikia atsižvelgti į moterų nuomonę, priimant sprendimus, rengiant vystimo strategiją skirtą kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis. Junktinių tautų dėrybų kontekste kai kalbam apie klimato kaitos dalykus, moterų delegačių kur kas mažiau negu vyrų. Labai svarbu lyčių lygybės principą deramai įgyvendinti tokių diskusijų metu. Aš taip pat norėjau pasakyti, kad yra keturios labai svarbios sritys ir juose turime rasti galim, sprendimo būdus. Tai yra švelnimas pasiekmių, prisitaikymas, technologiniai pokyčiai ir finansavimas. Jis taip pat turi būti užtikrintas. Moteris taip pat reikia įtraukti į naujų technologijų kūrimą, kad būtų lengviau jas paskui naudoti, kad jos būtų veiksmingesnės ir tvaresnės. Taip pat moteris turėtų turėti vienodas galimybės mokytis, gauti paskolas, plėtoti savo įgūdžius, dalyvauti vairiose programuose, kad jos galėtų dalyvauti bet kokioje strategijoje, kurios, kuri leistų mums e, padėti kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis. Dėkoju Dar vienas kalbėtojas. E, paskutinis kalbėtojas norėjau pasakyti, kad ponas Marčelėsi. Praeitą pirmadienį pristatėme savo nuomonę ir tikimės, kad bus e, pritarta mūsų pasiūlymams e, dėl klimato kaitos poveikio moterims Kaip jau buvo pasakyta, reikia kalbėti taip pat apie moterų aktyvų vaidmenį klimato kaitos kontekste. Tokiu būdu, jeigu moteris būtų aktyvesnės, pasaulis būtų švaresnis, tvaresnis. E, mums atrodo, yra būtina užtikrinti geresnę moterų galimybę dalyvauti priimant sprendimus, kaip ką tik buvo pasakyta jeigu pasižiūrėsime į moterų ir vyrų delegatų skaičių darybose, pamatysime skirtumus labai ryškius. Taip pat labai e, svarbu užtikrinti galimybę moteriams gauti finansavimą. Ir dar vienas dalykas, vystome bendradarbiavimo ES politiką, lyties aspektas susijęs su klimato kaitos dalykais leistų į visus, tai turėtų būti integruota į visus uh, E, projektus, į, į tuos dalykus reikia atsižvelgti rengiant projektus ir reikia kaupti duomenys pagal lytį, nes tokiu būdu galėtume geriau, kryptingiau nu, nukreipti savo vystomąją politiką. Tie pagrindiniai duomenys mums leistų geriau, veiksmingiau veikti. Taip pat reikėtų e, atsižvelgti tuos dalykus, e, kurie buvo paminėti kalbant apie moterų vaidmenį žemės ūkį, nes moteris dažnai yra maitintojas, jos išlaiko šeimas, taigi reikia galvoti, kokios priemonės būtų naudingos moterims. Dar vienas dalykas, reikia nepamiršti gamtinės gaivalinės nelaimės, kurios, sakome, yra gaivalinės gamtinės nelaimės, bet jos nebėra gamtinės, nes tai yra susijęs su mūsų veiksminiais. Taip pat reikia galvoti, kaip, kokias, kokias kokie pavojai grėsmė susijęs su moterimis e, ištikus tokiams nelaimėms. Ir mes pateiksime savo pasiūlymus pranešiai, kad ji e, galėtų juos paskui atsižvelgti. Dėkuoju. Dėkuoju visiems dalyvavusiems šiame pasikeitime anonimis. Iki spalio 20-osios vidutinio galima pateikti keitimus. Komitete balsuosime gruodžio 4 dieną, o per plenarinę sesiją E, dar reikės, aišku, patikrinti šią datą, bet dabar nu, matoma kitais metais vasarį Strasbūro sesijoje balsuoti dėl šio klausimo. Dabar kitas pranešimas, šeštasis klausimas darbo tvarkės. Lyčių lygybė žiniasklaidos sektoriai Europos Sąjungoje. Norėčiau pakviesti pranešėją, pristatyti šį klausimą. Mūsų pranešėja yra ponė Šoidrova. Prašom. Much, miss... Labai dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju Jums už Jūsų supratingumą. Ir aš norėčiau pristatyti Jums darbo dokumentą, kuriame kalbame prieš lygybę ir žiniasklaidos sektorių Europos Sąjungoje. Šis dokumentas taps pranešimo pagrindu. Pirmojo dalyje mes kalbame apie žiniasklaidos sektoriaus svarbą ir jo poveikį mūsų visuomeniai. Žiniasklaida nėra vien e, ekonomikos sektorius, tai yra nepaprastai svarbi visuomenės formavimo priemonė. Todėl, rengdama šį pranešimą, aš stengiausi įsiaiškinti, kiek moteriams yra atstovaujama žiniasklaidos sektoriuje, tiek uh, turinio kūrimo, tiek jo valdymo sritise. Šis dokumentas padalintas į kelias uh, dalis. Pirmojoje dalyje mes kalbame apie tradicinę žiniasklaidą, spausdintą žiniasklaidą, uh, ir internetinę žiniasklaidą. Naujų žiniasklaidos rūšių, tokių kaip filmų, žaidimų, socialinės žiniasklaidos tinklų mes neliečiame, nes neturime pakankamai duomenų apie tai, kas vyksta šiuose sritise. Mes kaupime duomenės iš varių ataskaitų, pažiūrėjau, iš Eurostato ataskaitos dėl e, pluralizmo žiniasklaidos srityje, taip pat rėmėmės lyčių lygybės instituto parinktomis ataskaitomis. 68 procentai visų žurnalistikos studijuojančių studentų yra moteris ir merginos. Tačiau jei pažvelgsime į da, jų įsidarbinimą, pamatysime, kad da, čia skaičiai yra mažesni ir tik 18 procentų visų žiniasklaidos sektorėje sprendimo galę turinčių pareigybių užima moteris. Ir mes dažnai pamirštame piliečių lygybės aktualumą žiniasklaidos sektoriuje. Mes turime audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų direktyvą, tačiau joje nekalbama apie tai, kad moteriams turėjo būti deramai atstovaujama sprendimų prieimimo procese ir organuose. Aš manau, kad ES turėtų reglamentuoti moterų dalyvavimą žiniasklaidos sektorija ir mes norime skatinti geriausią praktiką, kuri padėtų kovoti su seksizmu. Galutinėme pranešime pateiktos rekomendacijos bus skirtos tam, kokį vaidmenį moteris e, užma žiniasklaidos sektoriuje ir mes kalbėsime apie tai, kokiu veiksmu galime imtis ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių. Pranešimą rengsime atsižvelgdami į jūsų sakytas nuomonės, uh, jūsų pateiktą informaciją ir tikimės parengti pranešimą iki lapkričio vidurio. Tai tiek ir dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju. Kas norėtų pasisakyti? Pirmiausia, aš kreipiuosi šešėlinius pranešėjus. Džiulį. Gerai. Gerai, tuomet gal aš pirmiausia pati kai ką pasakyčiau kaip socialdemokratų, e, e, socialdemokratų pranešėja šešėlinė. Aš dėkoju pranešėjų už šį dokumentą. Mes beje apie lyčių lygybę ir žiniasklaidą kalbame jau seniai ir žinome, kad problemų žiniasklaidos sektoriuje yra nemažai. Kaip jūs ir minėjote, iš tikrųjų moteriams nėra pakankamai atstovaujama da, sprendimų prieimimo procese žiniasklaidos sektoriuje. Da, visoje Europos Sąjungoje ir padėtis itin nepalanki kai kuriuose valstybėse narėse ir ją spręsti nebus lengva. Uh, Pirmą kartą dar 1995 metais Pekine buvo e, iškelta ši tema. Ir tuomet buvo kalbėta, kad žiniasklaidos sektoriuje labai svarbu užtikrinti vyrų ir lyčių lygybę ir e, nustatyti strateginius tikslus. Bet tokie tikslai buvo įtraukti į Pekino platformos e, dokumentą. Reikia skatinti moterų dalyvavimą naujose žiniasklaidos, visose žiniasklaidos formose. Ir Europos lyčių lygybės institutas skiria nemažai dėmesio visiems šiems klausimams. Ir tai, apie ką šiandien kalbėsime, yra pagrysta būtent šio instituto darbo rezultatais. Šiame dokumente kalbama apie tai, kokius vaidmenis moteris atlieka žiniasklaidos sektorioje. Ir Kalbama apie ekspertus ir iš tikrųjų tai yra svarbu, nes jei, jei ką nors vadina ekspertu, ne visuomet, bet e, e, dažnai tai liktai padidina jūsų e, patikimumą. Europos lėčių lygybės institutas atliko tyrimus šiuo klausimu neseniai. Ir tas tyrimas parodė, kad 17 procentų straipsniuose moteris yra minimos kaip ekspertės. Ir tai yra nepakankamas skaičius. Nežinome, kad moterų, kurios turi labai gerų žinių, geros kompetencijos tam tikrose sritėse nuolat daugėja, tačiau tai neatsispindi žiniasklaidoje. Bet to žiniasklaidos sektoriuje dažnai moteris neužima aukščiausių pareigų. Ir šiandien žurnalistika studijuoja daugiau merginų nei vaikinų. Tačiau uh, jų karjeros galimybės yra kitokios nei vyrų. Yra dar vienas dalykas, apie kurį daug kalbėjome šiame komitete. Tai yra žiniasklaidoje skleidžiami moterų stereotipai. Kai kalbu apie žiniasklaidą, turiu galvoje ne tik spausdintinę, bet ir audiovizualinę žiniasklaidą. Apie tai kalbėjome anksčiau, tai yra nepaprastai aktuali e, problema ir man atrodo, kad e, ji nėra sprendžiama, ji tik blogėja. Šiame pranešime e, nekalbama apie socialinę žiniasklaidą. O Junktinėje karalystėje mes žinome, kad žiniasklaida e, socialiniais tinklais dažnai naudojama tam, kad būtų. Da, kad būtų užpuolamos tam, užpuolamos e, tam tikros e, moteris, iš kurios užima tam tikrą vietą visuomenėje. Ir aš manau, kad mes turime ir apie šią problemą kalbėti. Uh, nes žinome, kad moteris yra da, užsipuolamos ir da, net persikėjamos interneto trolių internete. Ir aš beje da, turiu kolegijų Junktinėje karalystėje, kurios yra patyrusios visus šios reiškinius savo kailiu ir beje kai kas neturėjo ištrinti savo paskirą Twitterėje dėl to. Taigi šis pranešimas yra svarbus žiniasklaida, patinka mums tai ar ne, atspindi mūsų visuomenės požiūrį į moterį. Ir, labai, ir be to e, žiniasklaida vadina svarbu vaidmenį formuojant visuomenės požiūrį, visuomenės nuomonę. Ir todėl aš norėčiau paraginti komisiją rimtai atsižvelgti į šį dokumentą ir jame pateiktas rekomendacijas. Džiulį, prašau. Džiulį Wood. Dėkoju. Harrian Hamon, tai yra Liberistų partijos vadovo pavaduotojas, su, sukūrė net atskirą grupę, kuri užsiėmė tuo, buvo sukurta po to, kai buvo užpulta Miriam O'Reilly. Ji buvo BBC žurnalistė ir uh, ji buvo priversta išeiti į pensiją, nepaisant to, kad jos kolega, kolega, kolega vyrui buvo leista dirbti toliau, nepaisant to, kad jis buvo dar vyresnis už ją. Mirjam kreipėsi į teismą ir ji laimėjo bylą. Ir tai yra puiku ir mane taip pat įkvėpė Harriot rengiama kampanija, nes aš taip pat esu pagyvenusi moteris. Ir man tai labai rūpi. Ir šiandien ta, Trumpo laikais mes matome, kad moterims yra niekinamos žiniasklaidoje ir tai, kad moterims nėra pakankamai atstovavime žiniasklaidoje ir tikrai kelia susirūpinimą. Man yra tekęs bendradarbiauti su Džinha, tai yra uh, Kurdistane. Uh, veikianti moterų, atstovavim, moterų atstovavimu rūpin, besirūpinanti organizacija. Ir ji buvo uždaryta neseniai. Joje dirbantis moteris yra, dirbančios moteris yra labai e, drąsos. Jų biuras buvo iš jų atimtas, e, jas buvo šaudoma ir jos tikrai turėjo priešintis labai agresyviai e, kampanijai nukreiptai prieš jas. Ir taip pat žinome, kad tai yra tik vienas pavyzdys, dažnai moteris bandoma nutildyti. Ir tai parodo, kad šis dokumentas yra nepaprastai aktuolus. Žinome taip pat ir apie pa, tokius žmonės kaip Kate Wendy, pavyzdžiui, tai yra moteris žurnalistės, kurios dirba karo o, zonose, kurios yra karo korespondentės ir kurios atlieka tą darbą, kurį paprastai yra susijomis tik su vyrais. Taigi yra to, tokių ir žurnališių, ir, ir uh, rašytojų. Dažnai, kai žmonės apskritai galvoja apie da, da, svarbius įtaką da, darančius žurnalistus, rašytojus, retai prisiminamos moteris. Televizijoje labai dažnai moteris gali e, vesti laidas, bet, e, ir, e, bet dažnai joms neleidžiama iš tikrųjų realiai prisidėti prie laidos kūrimo. Ir aš manau, kad tai yra didelė problema, Ir šis pranešimas yra nepaprastai svarbus ir aš džiaugiuosi, kad mūsų komitetas uh, skiria tam dėmesio. Skiria tam dėmesį. Ponas Ek, ačiū ponė pirmininkė. Kreipiausi taip pat ir pranešėją ir norėčiau padėkoti Jums už tikrai labai samų darbo dokumentą. Bet to džiaugiuosi, kad šiame dokumente pateikti yra ir statistikos duomenys, kurie labai aiškiai parodo, kokia yra dabartinė situacija. 17 procentų visų strapsnių minit moteris kaip ekspertės ir kiti skaičiai taip pat verčia susirūpinti. Aš nesnemačiau taip pat ir skaičius e, apie Vokietiją. Ir jie mane šokiravo. Da, mūsų da, kino pramonėje ir televizijoje moteriams tikrai nėra pakankamai atstovaujama. Vyrai da, tris kart dažniau atlieka pagrindinius vaidmenis nei moteris. Jie taip, taip pat. Uh, kur kas dažniau pasirodo televizijos e, laiduose. Ir net ir e, pramoginėse laiduose paprastai 80 procentų dalyvių yra vyrai, o ne moteris. Televizijos uh, ir apskritai transliavimo įmonėse būna lyčių lygybę užtikrinant galioja lyčių lygybę užtikrinčios taisyklės, tačiau dažnai jų nėra paisoma. Moteris taip pat nedalyvauja priimant sprendimus, ypač kai kalba eina apie sprendimus susijusius su tuo, kas ves kokias nors laidas ar kas juose dalyvaus. Todėl mes turime suprasti, kad ši problema nėra vien socialinė, ji yra politinė ir ją reikia spręsti politinėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, buvo kalbėta ir apie tai, kad mums reikia rinkti uh, duomenės pagal konkrečius rodiklius ir skirti tam deramą finansavimą. Aš manau, kad mums neužteks tik tai kosmetinių pokyčių, mums reikia privalomų tikslų, kurie būtų taikomi žiniasklaidos sektoriui, leidėjams, televizijos įmonėms. Ir tos taisyklės turi būti labai aiškios tam, kad e, jos gerai veiktų. Aš pažįstu da, kelias e, moteris žurnalistės, kurios e, da, dirba čia Bruselėje, jos rašo vokiškai ir ta, e, dirba įvairiuose leidiniuose. Ir apskritai iš 28 vokiškai rašančių žurnalistų dirbančių Bruselėje, tik aš kiti keturi yra moteris. Ar dar kas nors norėtų žodžio? Dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Ponas Martėjasi, dėkuoju už jūsų darbą, pritariu tam, ką sakė kolegos apie moterų vaidmenį ir apie tai, kad moterų nepakankamai yra įvairiose sitise, e, ypač sprendimų prieimimo. Ir mes norėtume akcentuoti turinį, nes turinys tarsi perduoda e, moters įvaizdį Ir mums atrodo, kad reikėtų pagalvoti apie moters vaidmenį informavimo priemonėse. Ir pranešime akcentuoti šį aspektą, nes visai neseniai, pavyzdžiui, mes surengėme specialius renginius dėl seksistinės reklamos E, savivaldybėse vietos e, lygmenių su įvairiais kolektyvais susitikome, kalbėjome apie tai, kad moteris neturėtų būti diskriminuojamos pateikiant jos kūną, jos įvaizdį ir e, reikia galvoti apie ES bendresnį lygmenį, tam tikras gairias tokioms temoms. Ir manau, kad uh, Šis klausimas yra tas klausimas, kai mes galime dirbti ES lygmenių, pavyzdžiui, dėl turinio ir mes žalieji turime patirties šioje srityje, būtent dėl moters pristatymo įvairių stereotipų ir seksistinės reklamos. Ačiū. Dėkoju visiems kalbėtojams Deja, pranešėja turėjo išvykti, o dabar 21 lapkričio prane, pranešimo projektas bus svarstomas, o po, tada mes ir kitas datas patvirtinsime. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra būsima daugiametė finansinė programa, parlamento pozicija dėl daugiametės finansinės programos po 20 metų. Pranešėjos nėra, e, ponios Perės, bet kolegė paskaitys jos vardu nuomonės projektą. Dėkui. Žinote, kad situacija Ispanijoje nepaprasta ir dėja pranešėja irgi negalėjo šiandien atvykti į mūsų posėdį, paskaitysiu jos nuomonės projektą. Tai yra labai svarbus klausimas, ypač biudžeto komitetui. Čia kalbame apie daugiametę finansų programą po 20 metų. Mūsų komitetas ragina atsakingą biudžeto komitetą įtraukti e, mūsų pasiūlymus dėl lygybės, lyčių lygybės užtikrinimo, tai yra biudžetas turi integruoti lyčių lygybės aspektą. ir dėl to kai kuriuose sritise e, turėtume užtikrinti, pavyzdžiui, kad DAFNE programa turėtų atskirą biudžeto eilutę ir jai būtų skirta pakankamai lėšų, kad galėtume tinkamai kovoti su smurtu prieš moterį, prieš moteris, taip pat vaikų apsaugos klausimais irgi turime užtikrinti tinkamą finansavimą, nes norima mažinti tas lėšas. Jolab, kad situacija nėra pati geriausia. Ir tai didina spaudimą moterims. Matome Holivudė, kas vyksta dabar, bet tai yra tik aisbergo viršūnė. Ir turime e, daug ambicingiau spręsti šias problemas. Antra. Reikia aiškiai pasakyti, kad trečioje biudžeto išlaidų kategorijoje saugumas ir pilietybė turime aiškiai paminėti lyčių lygybę. Taip pat norime, kad turėtume ambicingą biudžetą e, lyčių lygybei užtikrinti ir dėl to norime, kad tam būtų skirta daugiau lėšų po 20 metų. Kaip jau minėjau, DAFNE programai turi būti skirta daugiau finansavimo. Tikrai DAFNES finansavimas neturėtų būti mažinamas. Geriausia būtų, kaip jau minėjau, kad šiai programai būtų paskirta atskira biudžeto įlūtė. Manau, kad šiame komitete suprantame, kokia yra situacija. Matome, kad mažėja finansavimas daugelės ryčių, turime siekti, kad mum E, mūsų tikslams e, skirtas finansavimas nemažėtų. Ponas Solė, dėkui. Žaliųjų frakcijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą, už nuomonės projekto parengimą. Mes pritarėme tam, kas siūloma nuomonės projekte. Manau, kad daugiametė finansų programa yra galimybė iš tiesų parodyti, kokios Europos norime, kokie bus mūsų prioritetai per ateinančius metus. Ir čia jau nekalbame apie uh, scenarius ar teorijas, čia jau kalbame apie konkrečių dalykų finansavimą. Ir būtent finansavimas parodys, kokie yra mūsų tikslai. Taigi diskusijos dėl daugiametės finansų programos po 20 metų leis mums apsispręsti, kokios Europos norime ateityje. O kalbant apie lyčių lygybę, tai iš tiesų laukia daug darbų, daug ką turime gerinti. O dabar m, mm, konkrečiai dėl šios nuomonės, projekto ir metodologijos. Lyčių aspektas turi būti integruotas į visą biudžetą. Pasiūlymas dėl bendros deklaracijos dėl lyčių aspekto integravimo yra geras pasiūlymas. Bet reikia, aišku, ir tinkamų priemonių, kad tą susitarimą įgyvendintume komisijos komunikatas dėl vidurio laikotarpio daugiametės finansų programos peržiūros neminėjo visiškai lyčių lygybės įgyvendinimo. O gaila, nes yra pasiekta konkreti pažanga šioje srityje. Dėl programų tai iš tiesų turime aiškiai minėti, kad lyčių lygybė, turime užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų aiškiai paminėta. Trečioje biudžeto išlaidų kategorijoje saugumas ir pilietybė. Ir aišku, kad, kad lyčių lygybė turi ne tik vienoje išlaidų kategorijoje matytis, bet matytis visame biudžete. mums reikia ir konkrečių programų, būtent lyčių lygybės aspektui integruoti. Taip pat pranešėja minėjo, kad DAFNE programai reiktų skirti atskirą biudžetą įlūtę, nes finansavimas šiai programai mažėja ir jai nėra atskiros biudžeto įlūtės. Dėl to parlamentui yra labai sunku sekti, kaip Dafnės, kiek yra Dafnės lėšų ir kaip jos naudojamos. Taigi mes pritartume tam, kad šiai Dafnė programai būtų skirta daugiau lėšų, pateiksime pakeitimų, bandydami patobulinti šią nuomonę. Norime, kad geriau būtų lyčių lygybės aspektas integruotas. Ir pateiksime dar kitų pakeitimų dėl DAFNE ir Europos struktūrinių fondų ir Europos socialinio fondo ir EFSI solidarumo fondo, taip pat prieglopščio migracijos ir integravimo fondo. Visa tai irgi yra aktualu. Dėkoju. Toliau žodis Claire. Dėkui, noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Ji aiškiai parodė, kad yra mum daug aktualių sričių, kurios turi matytis daugiametiai finansavimo programoje ir ypač DAFNE programa turi matytis, reikia, kad jai būtų atskira biudžetai lūtė numatyta. Mane taip pat neramina, kad ne, neužmygtume. Ir, ir nesėdėtume sudėję rankų, kai jau įsivaizduosime, kad padaryta tai, kas reikia. Reikia lyčių lygybės aspektą įtraukti ir to neužtenka, reikia, kad judėtume į priekį šioje srityje. Ta irgi turime paminėti nuomonės projekte. Europos lėšų naudojimas per įvairius fondus. Čia yra problemų dėl to, ar parlamentas gali tinkamai prižiūrėti, e, kaip tos lėšos naudojamos. Ir čia irgi reikia neužmiršti lyčių lygybės aspekto. Ir labai svarbu, kad matytume biudžeto duodama naudą, nes kai kuriuose valstybėse naurėse Europos lėšos yra realiai vienintelės lėšos, kurios vienam ar tiklam, kitam tikslui gali būti naudojamos. Taip ir mm, tas pats liestų ir lyčių lygybės aspektą. Toliau moteris, pavyzdžiui, akademinėme pasaulyje moteris, kurios rašo mm, daktarinės disertacijas ir taip toliau. Horizontas 2020 programa ir jos finansavimas. Ir čia irgi yra numatyti konkretus tikslai dėl moterų dalyvavimo e, įvairiose moksliniuose veiklose ir projektuose, moterų lyderystė irgi svarbus aspektas. ir, ir turime neišleisti šių visų dalykų iš galvos. Ir labai svarbu, kad mūsų veikla ne tik visą tai apimtų, bet vis ir gilėtų šiuose srityse. Noriu paklausti, ar kas nors dar norėtų pasisakyti, gal dabar uh, pranešėjos vardu bus atsakyta į šiuos klausimus. Noriu padėkoti pranešėjos vardu už visus pasisakymus. Mes dabar turime nepamiršti, neišleisti iš akių e, šio klausimo, nes labai sudėtingos bus dėrybos dėl naujos finansavimo programos ir mes turime uh, Mm, užsitikrinti, kad neprarastume to, ką jau užsitikrinome, pavyzdžiui, e, ryšys su horizontu 2020, tai e, tikrai sukūrė gerą pagreitį, e, sukūrėme tam tikrą galimybę sustiprinti moterų veiklą akademinėje srityje šios programos dėka, nes anksčiau daug kas buvo ganėtinai sudėtinga ir tos stiklo lubos buvo e, šioje srityje gana, gana e, tvirtos, jas buvo sunku e, sudaužyti, įveikti ir, kaip sakė kolega Solė, reikės pasižiūrėti, užtikrinti, kad būtų atliekama tarpinė peržiūra ir įvertintas lyties aspektas e, įgyvendinant bendrijos biudžetą. Ir e, mes e, tokiu būdu galėsime užtikrinti, kad dar bus stipresnės priemonės uh, E, numatytos ateityje ir reikia galvoti, e, kad jau mes ir taip esame nukentėję, turiu galvoje DAFNE programą, reikia užtikrinti, kad bus toliau gyvendinami projektai, programos lyčių lygybės srityje. Mes e, žinome, kad yra pavojus pakliūti pinklės, nes egzistuoja horizontaliosios priemonės, kaip sakė pora kolegų, bet mes turime mm, žiūrėti, kad būtų ir konkretus dalykai numatyti. Dėkoju dar kartą ir paskui su pranešėja bus galima aptarti konkrečius pakeitimus. Dėkoju. Ačiū. Ačiū visiems. E, keletas datų. 23 spalio terminas pateikti pakeitimams. E, gruodį e, balsuosime ketvirtą. E, komitete e, plenarinė sesija 18 e, metais kovo mėnesį tikriausiai, o dar biudžeto komitetas dėl šio klausimo balsuos vasarį kitų metų. Atrodo viskas, yra kitų klausimų kokiu nors, kas nors turite, ne, dėkoju Jums už dalyvavimą. Kitas mūsų posėdis. Tuoj susirasiu akinius, sako, pra... sako pirmininkė, vas, lapkričio 6 dieną, 15 valandą. Dabar prasidės koordinatorių posėdis.